LGBTI asmenų šeimoms. Tuoj baigsiu. Taigi tai yra kova prieš homofobiją ir tai įmanoma tik e, kuriant bendrą kultūrą. Deja, turiu jūs nutraukti, todėl kad mus spaudžia laikas, ponia Intvelt, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta mano kolegų, todėl kad manau, kad visi e, žengiama tą pačią linkmę. E, turime pasižiūrėti, ką veikia ES institucijos. Kaip ir kiti kolegos, taip ir aš labai didžiuojuosi tuo, kad e, pagaliau pasirodė rezoliucija dėl interseksualių asmenų teisų. Manau, kad tai tinkamas politinis signalas ir tuo pačiu Vertinant LGBTI rezoliucijoje numatytą veiksmų programą, dėl kurios tariamas ES lygmenių, e, ta rezoliucija turėtų būti tarsi palikimas kitam ES naujai išrinktam parlamentui ir komisijai. Reikėtų ateityje E, susitarti dėl dar griežtesnių veiksmų, nei jų ėmėmės per pastarosius penketus metus. E, matau, kad daug kas padaryta, tačiau dar daug darbų laukia. Pavyzdžiui, paskutinė tarybos e, posėdė valstybės narės negalėjo susitarti dėl bendros pozicijos dėl LGBTI E, asmenų teisų. Taigi tarsi gyvename viduramžiuose ir kai kurios valstybės sugeba blokuoti šios iniciatyvas. Dešimtmetį jau patyrėme e, tą blokadą. Tačiau, jei pasižiūrėsime į mūsų parlamentą, mūsų Tajanis, e, pirmininkas yra vienas svarbiausių kalbėtojų ir jo kalboje kartais atskleidžia didžiausią homofobiją pasaulio šeimų kontekste. Um, atsiprašau, kongrese. Todėl mes turime sustarti dėl tokių deklaracijų, kurios nebūtų labiausiai homofobiškos. Aš nesijaučiu, kad mane atstovautų ponas Tajanis, kuris tokio, tokio masto renginyje kalba taip, lyg būtų didžiausias prisitaikėlis, kurį man kada teko matyti. Pone Raintke, dvi minutės. Dėkuoju pirmininkė komisijos narė kolegos. Europos parlamentas e, smerkia normalizavimo e, priemonės ir chirurginės operacijas, e, suteikiant tam tikras lyties e, savybės Tai yra nemoralu ir neteisinga. Rytoj parlamentas turės galimybę žengti istorinį žingsnį, kai tvirtinsime pirmą rezoliuciją palaikančią e, interseksualių asmenų teisės. E, žinome, kad e, E, labai daug žmonių nukentėjo, prievartinis sterilizavimas, chirurginės operacijos, gydimas prieš jų valią, stigmatizavimas, diskriminacija. Nuo uh, tų dalykų kenčia interseksualus asmenys, bet rytoj mes galėsime daug ką pakeisti. Pasisakysime už tai, kad ateityje ES būtų įtvirtintos tokių asmenų teisės. Uh, Šis e, signalas, ši žinia yra pavėluota, bet ji dabar pasigirdo svarbių laikų, nes LGBTI asmenų teisės yra užsipuldinėjamos. Dabar po tam tikros pažangos kyla pavojus, kad žengsime atgal. ES turi patvirtinti strategiją apie tai, kaip užkirsti kelią tokiems bandymams. Naujas veiksmų planas LGBTI teisės įtvirtinant būtų mažiausias žingsnis, kurį galėtų žengti komisija. Reikia dirbti kartu, kurie kovoja už tai, kad galėtų gyventi taip, kaip nori. Ir komisija taip pat turėtų siekti išjudinti išmeties taško taryboje horizontalę nediskriminavimo direktyvą. E, tikriausiai tai turėtų atspindėti kitoje darbo programoje. Dar e, reikia prisiminti teismo bylą Kauman, kuri e, turėtų e, užtikrinti laisvą šeimų judėjimo teisės. Reikia teisės turėti visoje Europos Sąjungoje. Mes tą turime e, daryti Europos piliečių labui. Labai ačiū. Sąrašas autorių baigtas. Dabar prašau atsakyti ministrą Čembą sureaguoti į išsakytas mintis. Dėkoju pirmininkė, gerbim parlamento nariai, komisijos narė. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už galimybę uh, kalbėti tokius svarbių klausimų šiandieną. Aš norėčiau konkrečiai pakalbėti apie interseksualius asmenys, kurių teisės turi būti įtvirtintos visose valstybėse narėse. Ir tai yra susijęs su klausimų tarybai. Aš norėčiau pradžioje labai aiškiai pasakyti, kad smurtas ir diskriminacija neturi vietos Europos visuomenėje. Mes turime nepamiršti, kad Rumunija, kaip pirmininkaujanti šalis, apibrėžė vieną iš savo e, prioritetų kovą su bet kokia diskriminacija. E, lygybės principai rašyti sutartyse, pagrindinių teisų hartijoje ir ES negali nusigręžti nuo tų teisių. E, e, tai yra susijęs su mūsų kaip teisingos visuomenės pagrindais ir mes tuo didžiuojamės Europos Sąjungoje ir dėl labai svarių priežasčių. E, per pastarąjį šimtmetį žmonės vis labiau išlaisvėjo, moterys seksualinės mažumos įgauna vis daugiau teisų, taip pat yra apsaugoti bet kokio amžiaus piliečiai ir mes toliau dirbsime šioje srityje. Aš e, manau, kad visos institucijos sutarė dėl to, kurie kryptimi turėtume e, žengti ir suteikti daugiau teisų ir užtikrinti toleranciją didesnę. Aš džiaugiuosi to, kad parlamentas e, ketina priimti rezoliuciją šiuo klausimu. Aš labai džiuosi taip pat, kad taryba patvirtino teisės aktus e, e, pagal 19 ES e, veikimo sutarties straipsnį. Bet dar taryba neišnaudoja visų teisinių galimybių šioje srityje. O dabar konkretus klausimas. Smurtas prieš ir diskriminavimas interseksualių asmenų. E, iš tikrųjų labai baisu skaityti apie tas visas kančias, kurias patiria tie žmonės ir taryba pozityviai sureaguos į komisijos pasiūlymus. Ir 16 metais jau buvo žengti žingsniai, taryba patvirtino deklaraciją siekdama įtvirtinti LGBTI teisės, užtikrindama e, lygybę e, lesbietėms, gėjams, biseksualams, e, tarplyčiams asmenims ir taip pat tarp interseksualiems asmenims, atsiprašau. Ir komisija savo Išvadose ragina komisiją e, parengti specialias priemonės e, ir veiksmus e, užtikrinti teisėms. Taip pat reikia kovoti valstybėms narėms su diskriminacija lytinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu. Ir valstybės narės dabar atsakingos už atitinkamų priemonių gyvenimą. Mes turime visi prisidėti prie to, kad žmonės būtų nediskriminuojami, kad būtų e, vienodai traktuojami ir bendradarbiavimas ES lygmenių yra labai sveikintinas. Komisija pradėjo informavimo kampanijas. E, pagrindinių teisų agentūra taip pat labai svariai prisideda, bandydama įvertinti interseksualių asmenų padėtį, e, apibrėždama problemas susijusias su jų gyvenimu, pavyzdžiui, kaip yra registruojami jie gimę kūdikiai. E, taip pat kalbama apie tai, kad nebūtina atlikti chirurginių operacijų ir e, reikia siekti, kad operacijos būtų atliekamos tik tai gavus sutikimą tų asmenų bet e, tai yra medicinės etikos klausimas ir valstybės narės turi kompetenciją E, šioje srityje, bet ES taip pat gali veikti. E, žinome, kad e, sutartyje Interseksualių asmenų nėra tarptų grupių, kurių diskriminavimas yra draudžiamas, tačiau aš manau, kad e, vadovaudamėsi bendromis ES vertybėmis, e, galvodami apie įtraukiamą į mūsų visų veiksmų požiūrį, mes turėtume siekti apginti tuos žmonės. Mes turime dirbti toliau ir konstruktyviai keisti savo patirtimi, e, diskutuoti, kaip kad šiandieną darome. E, žinau, kad jūs rytoj balsuosite dėl šio klausimo, o dabar dėkoju Jums uždėmesi ir dar, kaip pradžioje sakiau, priminsiu pirmininkaujantį tarybai Rumuniją. Rumunija e, kaip viena iš savo prioritetų apibrėžė kovą su diskriminavimu ir manau, kad e, tai yra viena iš mūsų galimybių įtvirtinti mūsų siekius ir labai džiaugiuosi, kad galiu šioje diskusijoje dalyvauti. Dėkuoju, o dabar žodis komisijos nariai. Pone pirmininkė, garbus nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti parlamentui už tai, kad e, įtraukė šią diskusiją apie LGBTI žmonių diskriminaciją. Komisija yra įsipareigojusi toliau siekti LGBTI žmonių lygybės ir džiaugiasi, kad parlamentas užtikrino šiuo pranešimu, kad tie klausimai ir ypač interseksualių asmenų situacija išliks politiniu prioritetu. Būtent dėl to mes paskelbėme veiksmų sąrašą, kurie padės siekti LGBTI lygybės 2015 e, metais. E, netrukus pristatysime trečią ataskaitą apie šių veiksmų įgyvendinimą. E, vėliau pakalbėsiu apie tai. Norėčiau taip pat pakalbėti apie interseksualių žmonių patiriamas problemas. Kaip žinome, ir jūs kaip minėjote, jie patiria iš tikrųjų rimtų problemų, kadangi ne įtelpa į pagrindinės lyčių kategorijas, nei vyrų, nei moterų. Bereikalingi gas gydimas, kurį mm, kartais turi iškesti vaikai, kelia ypač didelį nerimą, nes jie dėl savo jauno amžiaus negali sutikti su tuo. Bet e, remiantis e, sutartimi dėl ES veikimo, e, atsakomybė dėl sveikatos politikos ir e, paslaugų yra valstybių narių atsakomybė. Komisija gerbė subsidiarumo e, principą e, dėl tų patiriamų, dėl sprendimo dėl tų patiriamų operacijų. Nes prerogatyva numatyti tokias operacijas yra valstybių narių prioritetas prerogatyva. Reikia užtikrinti, kad būtų taikomi atitinkami įstatymai, atitinkantis naujausius žmogaus teisų standartus. Žmogaus teisų teismas m, mm, nusprendė, kad privalomos sterilizacinės chirurginės re, re, e, operacijos pažeidžia konvencijos 8 straipsnį. Taigi dabar norėčiau grįžti prie veiksmų sąrašo kuriuo siekiama si užtikrinti geresnės LGBTI teisės. Remiantis šiuo veiksmų sąrašu, komisija įvykdė kelis veiksmus, didinant žinomumą apie translyčių ir interseksualių žmonių patiriamas problemas ir neseniai paskelbė naują ataskaitą apie translyčių ir interseksualių žmonių teisės Europoje. Taip pat mes finansiškai remiame pilietinės organizacijas, kurios taip pat dirba ir su translyčių ir interseksualių žmonių lygybės didinimu. Taip pat mes rengiame video kampanijas žinomumo didinimo šią temą. Parlamentui paprašus buvo pradėtas ir gyvenintas LGBTI bandomasis projektas. Ten taip pat buvo įtrauktos ir konkrečios sveikatos problemoms, kur, su kuriomis susiduria LGBT žmonės. Taip pat komisija stebi ir įgyvendina dabartinės LGBTI teisės pagal laisvo judėjimo direktyvą. Džiaugiamės, kad uh, Teismas e, neseniai priėmė e, labai svarbų sprendimą e, dėl byloje Koman ir kiti. Komisija ir toliau įgyvendins veiksmų sąrašą, gerinant LGBTI teisės 2019 metais. Šiemet naujas Eurobarometro tyrimas dėl diskriminacijos, įskaitant ir LGBTI, bus įgyvendintas e, šis tyrimas mums suteiks svarbių duomenų, padėsiančių mums e, pakoreguoti ateities veiksmus. Šiemet e, vertinsime ir ruošimės ateičiai ir atnaujinsime LGBT, LGBTI veiksmų sąrašą, kuris bus patvirtintas naujosios komisijos ir tvirtinamas taip pat komite, parlamento. Komisija yra įsipareigojusi sėkmingai ir teigiamai perduoti savo darbą LGBTI lygybės srityje kitai komisijai, kuri turės apsispręsti, kaip toliau tęs šių politikų įgyvendinimą. Tačiau aš rekomenduosiu savo, mm, savo pasiekį mano darbą perimsiančiam kolegui, e, kad šis klausimas išliktų aukštai tarp prioritetų. Aš taip pat noriu sureaguoti į diskusijas, kurios įvyko anksčiau. Komisija ir toliau siekia horizontalios vienodų sąlygų direktyvos prieimimo. Aš sakyčiau, kad dabar situacija gėdinga, kad tiek metų jį yra užstrigusi taryboje. Turbūt žinote, kad šis teisės aktas turi būti priimtas vienbalsiai. Todėl mums reikia, kad visos valstybės narės įsipareigotų to siekti. Tačiau praėjus tiek daug metų ir taip ilgai būnant įstrigus šiam teisės aktui, pagal sutartį galima pasiremti mm, sustiprinto bendradarbiavimo procedūra Šį klausimą kėliau tarybos ir dvišaliuose susitikimuose. Visi sako, kad jiems reikia laiko ir e, kad nereikia pereiti prie šios procedūros, nes šis klausimas yra susijęs su pagrindinėmis teisėmis. Taigi aš norėjau jum, jūs apie tai informuoti ir aš ir toliau stengsiuosi ir dirbsiu šioje srityje ir kelsiu šios direktyvos perspektyvos klausimą. Paskutinė pastaba. Jūs taip pat iškėlėte e, neapykantą e, skatinančių kalbų internete ir kitur klausimą. Komisija intensyviai dirba kartu su IT sektoriumi, siekdama, kad būtų drastiškai sumažinta tokių pasisakymų apimtis internete, socialiniuose tinkluose. Mes E, pasiekėme tam tikros sėkmės. E, informacinių technologijų sektorius e, daro tai, ko ir įsipareigojo siekti savo etikos kodekse. Taigi, dėkuoju. Thank you, uh, Commissioner. And... Ačiū komisijos narė. Tęsime debatus. Dabar Farija vieną minutę. Ačiū, ponia pirmininkė, pane komisijos narė, po mytių e, judėjimo e, tūkstančiai LGBTI asmenų Twitteryje pradėjo skelbti žinutes apie diskriminaciją. 21 amžiaus Europoje vis dar trūksta priemonių e, kovoti prieš LGBTI asmenų diskriminavimą. Iš ties neužtikrinama šių asmenų laisvas judėjimas, jų teisių apsauga, e, net elementarios piliečių teisės neužtikrinamos, nekalbant jau apie e, švietimo galimybės, sveikatos e, paslaugos ir kitas rytis. Turi, komisija turėtų pateikti komisijai, strategiją konkrečiai skirtą e, šių asmenų teisių įgyvendinimui, siekiant, kad e, pagaliau būtų sustabdytas e, spurtas, smurtas ir diskriminacija šių asmenų atžvilgių. We... Pone Vod, kai kalbame apie LGBTI interseksualius asmenys, Dažnai pamirštame, kad jie buvo dehumanizuoti šimtmečiais, diskriminuojami dėl savo kūnų. E, dažnai buvo ta problema pristatoma, ar, ar šis klausimas kaip sveikatos problema, bet nieko su sveikata tai bendro neturi. E, baisu yra, kad žalojami yra interseksualūs vaikai. Ir 2019 metais dar tebe vyksta e, tokie smurtiniai pasireiškimai prieš kūną. E, ir per prievartą keičiami vaikų kūnai, jie negali, kadangi yra maži, duoti savo sutikimo tam. Ir mes bandome tokiu būdu tęsti tą absurdišką binariškumą lyties. Lygiai taip pat, kai bandome pasakyti vyrus ir moteris tarsi vienus prieš kitais. Uh, E, siauraprotiškas yra apibrėžimas asmenų vadovantis vien e, lytinėmis charakteristikomis. Aš pasisakau už interseksualių asmenų teisės, pirmiausia, vaikų ir noriu Jums priminti, kad Jūs nesate vieniši. Dėkoju dabar, ponė Stevens. Ponios ir ponai, net ir dabar LGBTI asmenų teisės nėra užtikrinamos ES. E, e, egzistuoja didžiuliai skirtumai, daug matome diskriminavimo pavyzdžių dėl lytinės orientacijos ar e, charakteristikų lytinių. Daug valstybių narių nepripažįsta santokos tarp dviejų vyrų ar dviejų moterų. Belgijoje tai yra įmanoma e, priversnės sterilizaciją taikome 8 e, valstybėse narėse, o 18 valstybių narių numato psichologinę patikrą. Ir e, kai kurios valstybės narės taiko normalizavimo chirurgiją 21 valstybė narė taikoma, taiko uh, normalizacijos operacijas interseksualiems vaikams. Komisijos E, darbo programoje 19-24 metams interseksualių asmenų teisės e, turi būti e, numatytos jų įtvirtinimas kaip ir kitų asmenų teisės ir švietimo, sveikatos apsaugos sistemose taip pat turi tai atsispindėti. Strateginis dokumentas turi e, padėti LGBT asmenų teisės įtvirtinti. Reikia informatumo kampanijų apie LGBTI asmenis. E, jų šeimas. Europa taip pat turi užtikrinti galimybę laisvai judėti e, šeimoms, įskaitant taip vadinamas vaivorykštinės šeimas. E, reikia paminėti neseną teisingumo teismo sprendimą palankų tam negalima leisti, kad LGBT asmenys būtų laikomi antrarūšiais piliečiais ES. Pone Ernst. Šiandien pirmą kartą e, svarstame apie rezoliuciją skirtą interseksualių asmenų teisėms. Ši tema ilgą laiką buvo tabu, o todėl šie žmonės buvo izoliuoti ir tai, ko jiems reikia, visą laiką nuspręsdavo kiti. E, Jie kalbėdavo apie tai, kad e, jau e, kūdikiams turėtų būti atliekamos chirurginės operacijos, juos tarsi koreguojant. Mes turėtume dėti visas e, savo pastangas, kad to, tokios medicinės operacijos kūdikiams nebūtų atliekamos visur. Jo labiau, kad jos yra nereikalingos. Interseksualus asmenys nėra sergantis asmenys, kurios reikia išgydyti. Tai normalūs žmonės turintys teisę patys apsispręsti dėl savo kūno. Jie neturėtų gyventi baimėje ir nuolatinėje grėsmėje. Todėl būtina užtikrinti, kad interseksualių žmonių teisų pažeidimai būtų baudžiami. Taip pat, kalbant apie e, tinkamą lyties pavadinimą e, asmens tapatybės dokumentuose arba e, kitų, svarstant kitus klausimus, turime suvokti, kad žmogaus gyvenimas nėra toks paprastas. Lopės Aguilar, prašom. Dėkui pirmininkė komisijos narė Jūruva. Moralinis klausimas dėl kontrolės komisijai. Ketvirtadienį mes balsuosime dėl rezoliucijos. Jūs dalyvavote diskusijose susijusiose su diskriminacijos, nuo kurios kenčia ES piliečiai. E, svarstymo ir noriu pasakyti, kad dabar kalbame apie tai, kad labai dažnai interseksualūs asmenys, LGBTI asmenys kenčia nuo kriminalizavimo, persekiojimo. Labai svarbu, e, mums galvoti apie tam tikrų valstybių narių pažangiosios praktikos pavyzdžius daugiau. Reikia suvokti, kad interseksualumas tarp lyt konkrečiai asmenys ar e, e, LGBTI būtų laikomi kaip kažkokie turintis patologijų asmenys. Kolegė buvusi Lunačiai 14 metais buvo parengusi pranešimą, mes balsavome už tą pranešimą, kuris pasisakė už LGBT asmenų teisę dėkoju, noriu pasakyti, kad norėjau suteikti galimybę pasakyti kai kuriems kolegoms per spontaniškas diskusijas, bet mes labai vėluojame ir e, tik tai keliems tai galėsiu suteikti žodį dabar ponia Forenza vienai minutiai. Aš manau, pirmininkė, kad labai svarbu yra tai, kad vyksta šios bendros diskusijos apie LGBTI asmenų teisės, taip pat, kad parengta rezoliucija yra dėl interseksualių asmenų teisų. Kaip sakė kolega Vijoti, ši diskusija yra rezultatas mūsų darbo LGBTI intergrupė ir aš labai džiaugiuosi, kad galiu prisidėti prie to darbo. Taip pat esu labai uh, E, patenkinta e, tuo, kad feministų judėjimas e, dabar save vadina transfeministiniu judėjimu. Nes manoma, kad moterų išlaisvėjimas turi žengti koja kojant su LGBTI asmenų išlaisvėjimu ir teisų suteikimu jiems normalizavimo operacijos, reikia atsisakyti jų ir aš labai tikrai džiaugiuosi, kad vyksta tos diskusijos šiandieną. Nėra e, absoliutnie žadnego povodu. Nėra jokios priežasties, kad ES rūpintumėmės e, dėl LGBTI e, ir interseksualių asmenų teisėmis. Jau dabar šiam klausimui yra skiriama daug dėmesio mūsų visuomenėje. Ir tiesą pasakius, šie asmenys turi ir privilegijų. Didžiojo Britanijoje visai neseniai policija įsiveržė į e, vieną e, namą ir areštavo moterį, kuri internete vieną asmenį pavadino e, vyru, kuris nu, buvo apsirengęs vyru ir po to rodė savo lyties organus. Uh, Tačiau, tiesą pasakius, e, nereikėtų socialiniuose tinkluose e, taip reikšti savo pozicijos e, ir vėliau imtis tokių griežtų žingsnių. Nežinau, ar reikalinga tokia didelė cenzūra mūsų visuomeniai. Komisijos narė Jurova. Ačiū, ponė pirmininkė. Garbus nariai, kalbėjau jau ilgai anksčiau, todėl dabar kalbėsiu trumpai. Dėkuoju Jums už diskusijas. E, Parlamentas dar sėkiai pademonstravo į savo stiprų įsipareigojimą e, šiuo klausimu. Aš taip pat norėčiau išsakyti savo pas, pasirižimą e, dirbti šiuo svarbiu klausimu. Konkrečiai norėčiau pasakyti, kad Mes e, kartu su LGBTI intergrupe turėtume atlikti įvertinimą, kaip e, mm, ar pasiteisino tas veiksmų sąrašas, kokie yra rezultatai, ką reikėtų pakeisti ateityje šiame plane. Mm, surinksime, gausime naujus duomenys iš Eurobarometro, taigi manau, kad labai svarbu bus mums tarsi iki susitikti ir dirbti kartu. Taigi, tokiu būdu aš norėčiau Jūs pakviesti prisijungti prie šios veiklos ir šio renginio. Manau, kad jis bus labai svarbus. Dėkoju komisariai ir galiausiai ministras Čamba. Dėkoju dar siekiau už šias diskusijas. Jos pademonstravo, kiek dar reikia daug padaryti. Tačiau tuo pat metu galime didžiuotis už tai, ką jau padarėme šioje srityje. Kaip sakiau, taryba uh, reagavo teigiamai komisijos veiksmų sąrašą skil, skirtą paremti LGBTI bendruomenę. E, Nekantrai laukiu tolesnio jo įgyvendinimo. E, apie kovą su smurtu sutartys aiškiai parašyta. Europa yra už toleranciją, pažangą ir šviesą. Ir mes, kaip politikai, esame atsakingi, kad žodžiai būtų pavirsti veiksmais. Dėkoju. Dėkoju ministrui. Kolegos, diskusijos baigtos. Yra šeši pasiūlymai dėl rezoliucijos. Vienas iš lybė komiteto ir penki iš atskirų frakcijų. Balsuojama bus ketvirtadienį. Dėkoju. Dabar noriu pranešti prieš pereinant prie kito darbo tvarkės klausimo, tai yra e, klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, dėl kanapių naudojimo gydimo tikslais. Šis klausimas skirtas komisijai, kad šiuose diskusijose nebus spontaniškų pasisakymų dalies, nes labai vėluojame ir aš suvokiu, kaip kolegos yra nusivylę. Bet mane informavo, kad mes dirbsime ilgiau nei 12 ilgiau nei 12 valandą ir labai atsiprašau jūsų. Taigi dabar suteikiu žodį autoriai, poniai Šuicai, penkioms minutėms. Labai ačiū. E, praėjusiais metais e, labai intensyviai e, dirbau nagrinėdama šią temą, nagrinėdama kaip e, kanapes galime panaudoti prevenc... vėžinių susirgymų prevencijoje. Likščiol e, jau yra mokslinės literatūros, e, kuri parodo, kad kanapių panaudojimas turi gydomąjį poveikį, tačiau vis dėlto E, kanapių vartojimas vertinamas labai negatyviai. E, viso šio darbo ir rezoliucijos tikslas buvo viena vertus e, pabrėžti kanapių naudą gydymo ir prevencijos tikslais, kita vertus kelti samoningumą dėl piknaudžiavimo kanapėmis, susitariant dėl atitinkamų sankcijų. Komisija e, e, atlieka tyrimus. Įdomu, ar jie atliko e, tyrimus, kad nustatytų, kokia turėtų būti tinkama tetrahidrokanabinolio THC koncentracija ir riba. Manau, jog reikėtų keletą klausimų skirti tiesiai komisijai, kad komisija atsakytų, Kiek komisija ruošiasi, kokį finansavimą komisija ruošiasi skirti moksliniams tyrimams, kad būtų užtikrintas kokybiškas kanapių pagrindų pagamintų vaistų naudojimas. E, taip pat, e, kaip komisija ketina paremti kanapių panaudojimą gydimo tikslais. E, taip pat norime sužinoti, ar komisija ketina numatyti tinkamą reglamentavimą, kurio remiantis e, kanapės būtų naudojamos ir nemedicinės tikslais. Reikia atkreipti dėmesį, kad būtina valstybėse narėse parengti bendrą e, medicininio kanapių vartojimo apibriešti. Kita vertus, svarbu, kad e, kanapių mediciniam naudojimui būtų išduodama licencija, už kurią būtų atsakinga ES licencijavimo institucija. Kai kuriems e, pacientams, kurie e, kenčia nuo e, raumenų spazmų arba chemoterapijos sukelto pykinimo ir vėmimo, kanapės būtų gyvybiškai svarbios. Labai svarbu užtikrinti, kad kanapių naudojimas populiarėtų, tačiau jos nebūtų e, pardavinėjamos e, juodojoje rinkoje. Taip pat svarbu numatyti tam tikrus saugiklius, kurie e, užkirstų kelią kanapes gauti nepil, nepilnamečiams. Uh, Reikia nepamiršti, e, kad e, pagyvenusio amžiaus žmonės ir nėščiosios turėtų labai atsargiai naudoti kanapes, atsižvelgiant į mokslinių tyrimų rezultatus. Vėžiniams pacientams, kenčiantiems chroniškus skausmus, įsėtinės e, sklerozės pacientams kanapių naudojimas galėtų būti labai naudojim, naudingas. Taip pat kanapės galėtų būti naudingos ir depresiją sergantiems pacientams. Aš nenorėčiau plėstis plačiau, e, tačiau Noriu pabrėžti, kad kanapių naudojimas gydimo tikslais galėtų būti labai svarbus ir gyvybiškai svarbus kai kuriems pacientams. Žinoma, būtini tinkami moksliniai tyrimai. Turėtume susėsti visi už vieno stalo - politikai ir mokslininkai ir ieškoti bendro sprendimo. Baigdama noriu pasakyti, kad e, kanapių ir kanabinoidų naudojimas gydimo tikslais turėtų būti griežtai e, reglamentuojamas. Mes turėtume užkirsti bet kokią galimybę e, naudotis kanapėmis nemedicinės tikslais. Žodis komisijos narių rovai pirmininkė gerbiami parlamentų nariai per pastarąjį dešimtmetį e, visuomenė vis dažniau domėsi gydymu naudojant kanapes ir uh, apskritai kanapį naudojimų medicinės tikslais. E, šis klausimas e, siemas su gydimu e, ar pagalbas kenčiant nuo chroniškų skausmų, nerimo, trauminio mm, sindromo. Kai Jau kalbėsime apie reguliavimo dalykus. ES veiksmai yra labai riboti, nes tie klausimai yra ES kompetencija. Tai reiškia, kad valdžios institucijos turi nuspręsti, kas teisėta jų teritorijoje. Kita tariant, ES e, farmakologijos teisės tema yra gana stipri ir ji e, įtraukia e, produktus e, pagamintus kanapių pagrindu, e, bet e, yra įvertinami visi kokybės saugumos reikalavimai, taip pat rizikos naudos analizė atliekama. Kai pateikiama rinkai tokie mediciniai produktai, jie farmako, farmakologinio budrumo sistemos pagalba yra stebimi. Uh, Kaip ES gali prisidėti prie šių diskusijų? E, ankstyvasis dialogas, e, e, konsultacijos plėtojant medicinius produktus. Tai yra ES elementai ir ES agentūrų veikla labai svarbi atitinkamai. Dabar atsakysiu kiekvieną iš jūsų paminėtų klausimų, iškeltų klausimų. Noriu pradžioje pasakyti, kad reikia daugiau mokslinių tyrimų siekant įvertinti e, kanabinoidinių terapijų saugumą ir efektyvumą. E, Horizonto 2020 e, skelbimų projektinių 19-20 metams metu bus siūloma teikti paraiškas įvairiems tyrimams ir bus taip pat gyvenami kiti projektai, bus stipendijos teikiamas daugiau negu 40 milijonų eurų skirta kanapių, kanabinoidinių e, įvairių e, gaminių e, tyrimams pagrindų programoje Horizontas 20 taip pat numatytos paramos moksliniams tyrimams priemonėms, ypač plėtojant e, novatoriškus terapinius požiūrius. E, kiti klausimai. Norėčiau pasakyti, kad sveikatos apsaugos klausimai yra sudėtingi ir sprendimai priimami valstybėse narėse. ES reguliavimo sistema E, farmacijos produktams, numato leidimus medicinos produktams e, gaminamiems kanapių pagrindų, kai įvertinama kokybė, saugumas ir veiksmingumas, bet kitoks kitas naudojimas kanapių medicinos tikslais yra valstybių narių kompetencija. Tačiau aš nenoriu to pasakyti, kad ES neprisida prie diskusijų. 2016 m. spalio mėnesį Europos e, narkomanijos stebėsinos centras e, pradėjo naują e, tyrimą susijusi su kanapių naudojimu taip pat rengiama ataskaita apie e, kanabinoidą ir kanapes. Tai yra susijęs su didėjančiu susidomėjimu šiuo klausimu. Trečia grupė jūsų klausimų. Norėčiau pasinaudoti progą ir pasakyti, kad ne medicininės. Naudo, nevisinis naudojimas kanapių yra ne ES kompetencija. Pasaulio sveikatos organizacijos uh, E, ekspertų grupė užsimanti priklausomybę nuo narkotikų mm, svarsto e, psichiką e, veikiančias medžiagas Ir e, esant reikalui, mes taip pat atinkamai reaguosime, tvirtindami savo sprendimus dėl tam tikrų produktų. Dėkuoju dabar ponas Lyze. Labai ačiū, ponė pirmininkė, mielos kolegės, mėly kolegos. Medicininis kanapių naudojimas yra prasmingas, šie produktai gali padėti pacientams, e, ypač tada, kai kiti vaistai nepadeda arba nepakankamai gerai padeda. Tačiau diskusijose turime nenukrypti į du kraštutinumus. Vienas e, susijęs su Pavlovo šunimi. Kažkas, kas girdi žodį kanapės, iš karto galvoja, kad tai nelegalūs, pavojingi e, nark narkotikai ir nereikėtų jų naudoti. Tačiau iš ties taip nėra. Tačiau kita vertus, iš ties turime stengtis, kad pacientai e, nepereitų prie tokios mąstysenos, kaip e, mano pacientas vieną kartą man e, teigia, teigęs, kad jam nugarą nustoja skaudėti tik tada, kai jis parūko žolės. Taigi, Iš ties šiuo atveju pacientas galėtų vartoti ir kitus vaistus, o ne tik kanapes. Taigi Šioje srityje turime laikytis atsargumo principo. Aš visiškai pritariu rezoliucijai. Manau, kad kaip ir kitų vaistų atveju, taip ir e, kanapių naudojimo atveju reikalinga licencijavimo sistema. Negalima tiesiog imti ir nuspręsti, kad jas dabar galima naudoti visur. Aš tikiuosi, kad rytoj didžiąją balsų daugumą pavyks pritarti šią rezoliucijai. Minutes, Dabar žodis dvi minutėm ponui Balas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Aš e, vieną dieną man skaudėjo raumenis ir Prancūzijoje aš e, susitikau su specialistu ir jis man patarė hašišo parūkyti, sakant, nu, bet e, mano šalyje hašišas draudžiamas visoje Europoje šiandieną galima naudoti uh, Tai, kad teiginys, kad galima CBB molekulės formą naudoti kanapės, yra netiesa. Ir labai svarbu, kad komisija galėtų pateikti indikacijas aiškės valstybėms narėms. Antra, ką norėčiau pasakyti, yra tai, kad rezoliucija, kuri čia yra pateikta, yra labai aiški ir aiškiai pasisako dėl to, kad būtent medikai, daktarai turėtų kontroliuoti receptus. Negalima sakyti, kad bet kas galės naudoti kanapes. Daktaras bus vienintelis, kuris galės nuspręsti, kad kanapės CBD forma galės būti naudojamos, gydant pacientų tam tikrus nusiskundimus. Mm, tačiau, aišku, yra pateiktų, ypač konservatorių, tam tikrų pakeitimų, kuriuose sakoma, kad galima naudoti tik medikamentinę formą. Tačiau mes žinome, kad e, kartais arbata arba tepalas kažkoks yra daug, daug efektyvesnis. Taigi iš tikrųjų reikia mm, medikamentų kontroliuojamų, tačiau man atrodo svarbiausia pasitikėti gydytojais, kad kad jie išrašytų receptus tokiems preparatams. Ir mūsų frakcija kaip tik tai ir rodo. Ir tai, ir tai ir teikia tuos pakeitimus Ir reikia labai aiškiai pasakyti, kad tik molekulės CBD forma, o ne rekreacinės kanapės turi būti naudojamos mediciniais tikslais. Ir reikia taip pat užtikrinti, kad farmaciniai lobistai ne, nelaimėtų vien tik tai iš šitos rezoliucijos. Dėkuoju. Dabar pusantros minutės, ponia Krupa. E, popieram ne tik. Tylko remiu ne tik bandymą ieškoti naujų vaistų, Tačiau ir profilaktika, kuri turėtų būti pagrindinė e, sveikatos priežiūros srityje. Tačiau mums reikalingas platesnis požiūris nei tik rizikos e, faktorių panaikinimas. Oficialūs moksliniai duomenys e, rodo, kad farmakologinių preparatų turinčių kanapių ir kanabinoidų e, statistika nėra tokia džiugi. E, kanabidiolis e, kartais gali būti naudingas sveikstant po vėžinių susirgymų. Tačiau pirmiausia reikalingi klinikiniai tyrimai, ypač vertinant kanabidiolio naudojimą Kanapės kartais yra įvardyjamos e, kaip gydomasis preparatas turintis e, tetrahidrokanabinolio. Tačiau reikalinga susitarti dėl saugios ribos, e, kad būtų apsaugoti vartotojai, ypač gydant pacientus, e, kurie, e, kurių gydimas gali būti susijęs ir su grėsmėmis. Turime siekti, kad gydimo nauda būtų uh, didesnė už galimą pavojų. E, taip pat e, būtų galima naujai pažvelgti į profilaktikos klausimus, juo labiau, kad vis e, daugiau žmonių naudoja vis stipresnius narkotikus. Todėl čia labai svarbus ir moksliniai tyrimai. Support. Ponas Flanagan. Aš pritariu beveik visoms rezoliucijoms dalims. E, būtina sukurti e, teisėjų, kurios e, architektūrą, kuri leistų legalizuoti medicinės kanapės ES. Žmonės kaip vyra Tumi ir jos vyras Paul šešis kartus per metus turi važiuoti į Niderlandus, kad gautų vaistų savo dukters gydimui reikia e, užtikrinti galimybę, kad tų žmonių, kad tiem žmonėms vaistai, kad jie galėtų atsisiųsti tuos vaistus į savo namus. Reikia, kad e, taptų realybė tokie dalykai. Vera, Tum ir jos vyras, Paul, e, įrodė daugeliu žmonių, kad e, medicinės kanapės gali būti e, naudingos. Jų devyniarių metų dukra nebegenčia nuo traukulių. Ir e, aš tikiuosi, kad ši rezoliucija prisidės prie to, kad mes kažką pasiektume. Dėkuoju dabar žodis komisijos nariai Jūrovai. Gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, norėčiau padėkoti Jums už tas įdomias diskusijas ir e, baigdama trumpai pasakysiu Jums, kad komisija tikrai rems e, veiksmus, kurie prisidės prie gilesnių mokslinių žinių ir e, informacijos klaidos šioje srityje. Dėkoju komisijos nario, diskusijos baigtos, gavome vieną. E, pasiūlymą dėl rezoliucijos šiuo klausimu. Endi komitetas pateikė ir balsuosime rytoj. O dabar periname prie kito klausimo, į kurį atsakoma žodžiu žmogaus embriono genomo modifikavimas. Suteiksiu žodį autoriai, tiksliau autoriui, atsiprašau, ponui e, Mikolašik. Gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos. Šis klausimas, e, kurį teikėme komisijai ir tarybai, yra labai svarbus ne tik mūsų visuomeniai, bet ir e, žmoniai. E, žinome, kad žmogaus embriono genomo redagavimas yra aktualus mums visiems, tai yra nesusiję tik su mokslinė pažanga genomo tyrinėjimai turi e, revoliucinį potencialą gydant lygas, tačiau reikia somatinį e, genomo redagavimą e, skirti nuo embriono genomo redagavimo, nes gali atsirasti asmeniui ar jo palikonėms nepageidaujami tam tikri elementai ar poveikis ir tai paveiks ištisas to asmens būsimas palikonių kartas E, neseniai e, kinų tyrėjas Jie Džinkuai e, pareiškė, kad embriono redagavimo klinikoje klinikinėje praktikoje buvo atliktas toks atvejis. Buvo atlikta embriono redagavimo sėkmingai operacija ir atsir... mes turime pasipriešinti tokių suredaguotų kūdikių atsiradimui. Šis klausimas susijęs yra ne tik tai su tuo, kaip viskas buvo padaryta, bet e, kas buvo padaryta e, paveldimo e, žmogaus embriono genomo modifikavimas yra tarptautiniu mastu draudžiama praktika. Genetinė inžinierija susijusi su visuomenės etiniais pavojais ir pasiekmes negali būti paliktos tik tai savireguliavimui mokslinės bendruomenėmis. Visuomenės pasikeimas naujosiomis technologijomis yra esminė žmonijos pažangos dalis, dėl to reikia viešų politinių, viešųjų diskusijų e, apie tai, kaip e, mokslininkai turi e, perteikti savo žinias į socialinį kontekstą. Dėl to mes kreipėmės į komisiją ir prašome imtis lyderystės, e, siekiant uždrausti, toliau drausti e, embriono genomo redagavimą ir įtraukti visuomenę į savo veiksmus. Pirmininkė, garbus nariai, aš norėčiau padėkoti Jums už galimybę aptarti žmogaus genocido linijos genomo modifikaciją ir Dėkuoju garbėms nariams, kurie parengė šį klausimą, pasi, būdami pasišventę etinių pasiekmių klausimų, iš, kylančių iš to, kad mes vis daugiau žinome apie žmogaus DNR ir suvokiu e, tą pastarąjį meto liūdną įvykį, apie kurį kalbama klausime, kuris iššaukė plačią e, reakciją susijusią su galimybę koreguoti žmogaus genomą. Garbus nariai kalba apie klinikinius tyrimus, kur genomo redagavimas buvo panaudotas gydant individą kenčiantį nuo rimtos lygos. Remiantis šią nuorodą, suprantu, kad mes sutarėme, jog gilėjančios žinios apie žmogaus genomą ir konkrečiai apie genetinės įvairių lygų priežastis galėtų prisidėti prie e, žmogiškų kančių lengvinimo ir atrandant naujas, naujus šių lygų gydimo būdus. Iš kitos pusės esu tikras, kad visi labai nerimaujame dėl rizikos, kuris susijusi su genomo manipulacijomis. Ir šiame kontekste norėčiau priminti, kad diskusijos apie etinės žinojimo pasiekmes ir galimybę mm, manipuliuoti žmogaus genomu tęsiasi jau keletą dešimtmečių. Politikai ir mokslininkai suvokia šią situaciją. Šiuo tikslu buvo imamas įvairių teisų teisinių ir kitų iniciatyvų, ribojant žmogaus genomo keitimo galimybės ir ypač apsaugant žmogaus gonocitus ir jų modifikavimą. Norėčiau taip pat priminti ES lygio teisės aktus susijusios su farmaciniais preparatais ir medicininiais prietaisais, e, kuris galima redaguoti žmogaus genomą somatiniais tikslais, bet tačiau draudžiama e, vykdyti žmogaus gonocitų linijos genomo modifikaciją. Taip pat tai yra susijęs su e, žmogaus pagrindinių teisų hartija ir pirmasis jos principas yra žmogiškas orumas. E, ten aiškiai e, uždraudžiama, e, uždraudžiamas yra tokios praktikos biologijos ir medicinos sritise. Kiek suprantu, e, žmogaus genocitų linijos genomo modifikacija, apie kurią kalbama, e, ES negalėtų būti įteisinta. Ir e, turiu pabrėžti, kad sutartise ir konkrečiai 160 68 ES teimo sutarties straipsnis valstybėms narėms, o ne sąjungai suteikia kompetencijas dėl sveikatos priežiūros skaitant ir etinės, etinius aspektus, o genetinio redagavimo kaip gydimo priemonės e, reglamentavimas priklauso valstybėms narėms. Komisija turi teisę į iniciatyvą tik dėl ES teisės aktų. Ir jeigu jį laikys būtina ar reikiama, galės renkti teisinius pasiūlymus. E, pirmininkaujant ir Rumunija ir kitos pirmininkausiančios šalis, man atrodo, e, taip pat prioritetą teiks tokių siūlymų e, tyri, tyri, tyrimui, na, analizavimui ir nagrinėjimui. Dėkoju už jūsų dėmesį dabar, komisarė Jūrova. Ačiū, komisija Jūrova. Komisija iš ties suvokia etinės ir teisinės pastarųjų pokyčių ir įvykių pasiekmes žmogaus genocidų linijos genomo modifikacijos srityje. Tarptautinė bendruomenė, nacionalinės mokslininkų e, akademijos e, BPO darbo grupė e, biologijų, nanotehnologijų ir konverguojančių technologijų klausimais pradėjo diskusijas dėl žmogaus genocidų linijos genomo modifikacijų. Mes dalyvaujame įvairiose tarptautinėse organizacijose, kurios nagrinėja e, somatinio genomo redagavimo klausimus. ES inovacijų ir tyrimų programa, taip pat klinikinių e, bandymo atlikimo e, projektai vykdomi laikantis tam tikrų reikalavimų. Tai atliekama laikantis e, Oviedo konvencijos reikalavimų, taip pat visuotinės žmogaus genomo ir žmogaus teisų deklaracijos. Reglamentas e, dėl e, pažangių medicinių produktų užtikrina tinkamus saugiklius ir veiksmingą jų naudojimą. Tačiau, kaip bebūtų, būtų, genocidų linijos genomo e, modifikacijų technologijos, ypač e, vaisinimo srityje, išlieka valstybių narių teisę. Komisija ir toliau bendradarbiauja, skatindama audinių ir lastelių tyrimus ir inovacijas. Europos patariamoji etinių klausimų grupė e, nagrinėja somatinio genomo redagavimo klausimus, taip pat nagrinėja, e, kokį poveikį tai turės e, visuomeniai ir kokias teisinės ir etinės pasiekmes. Tyrimų pasiūlymai dabar susiję e, su somatinė, somatiniais genomo redagavimo e, klausimais. Taip pat atsižvelgiama į įvairius teisinius ir etinius aspektus. Ačiū komisijos narė. Priminsiu, kad e, spontaniškų pasisakymų nebus, o visi kalbantieji turi vieną minutę. Lyze. Ačiū, kolegės ir kolegos. Modernioji genų inžinerijos technologija atveria naujas galimybės, tačiau turime nepamiršti etinių ribų. Turime laikytis visų etinių reikalavimų. Tyrėjo He Jenkui eksperimentai, kuriuos jis pristatė. E, konferencijoje yra smerk, Hong, Hongkongė yra smerktini. Aš e, būčiau dėkingas ir e, džiaugiuosi, kad mokslininkų visuomenėje, mokslo bendruomenėje šis žingsnis buvo pasmerktas. Todėl e, labai svarbu kalbėti apie tai, kas yra etiška, kas neetiška. Manau, kad pagrindinių teisų hartija labai svarbi, tačiau turime nuolat ir nuolat prisiminti, kad pagal šią hartiją negalima e, manipuliuoti e, su gonocitų linijos genomu. Ponas Balas. Mes turime būti griežti, bet iš tikrųjų mes nežinome, ką atėjo kokius tyrimus atliko tas kinų mokslininkas, niekas moksliškai nėra neįrodyta dar dėl e, to, ką jisai sako. Ir mes turime būti labai budrus, neužbėgti įvykiams už akių. Antras dalykas e, egzistuoja ES pagrindinių teisių hartiją ir reikėtų, kad būtų atitinkamai pakoreguota teisinė bazė mūsų, kuri e, drausų tam tikrą praktiką, kuri gali būti labai pavadinga. Ir trečias pasivės gal šiek tiek ironiškas šis. E, e, Mokslininkas kinų sako, kad jis e, naudojo CRISPR-Cas9 technologiją, kuri šiuo metu yra vis